pagal 8 straipsnį arba visos tvarkos taisyklių aš Italijos komitingoms institucijoms perdaviau e, mūsų sprendimą dėl pono Luidžio Belingvė teisinės nežymybės